mūsų strateginis tikslas ir todėl turime surasti tinkamas priemonės tam tikslui pasiekti. Ačiū. Ačiū kolegai, kolegai Andrikieniai, toliau kolega Mirski. Paldies priekšsēdētāji. Man envie